galime bendradarbiauti su komisijos pareigūnais. Aš nekantrai lauksiu rytoj šio pranešimo patvirtinimo. Ponios ir pona, diskusijos baigtos, balsuosime rytoj dėl šio klausimo pusę dvyliktos. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas, pasiūlymas dėl rezoliucijos techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros susijęs su orlaivių naudojimu skrydžiams. Transporto ir turizmo komiteto vardu pasisakys ponas Brianas Simpsonas. Pirmininkė, aš kaip komiteto pirmininkas turiu oficialiai pateikti rezoliuciją, kuriai pritarė transporto ir turizmo komitetas. Mes siūlome atmesti komisijos pasiūlymą dėl to, kas dabar žinoma skrydžių ir darbo laikas. Mano asmenė nuomonė skiriasi šiek tiek nuo komiteto nuomonės, tačiau aš oficialiai teikiu Jums šį pasiūlymą. Labai ačiū. Komisijos vardu noriu pakviesti pasisakyti komisijos narį Kalasą. Pirmininkė, gerbiami nariai, komisijos pasiūlymas dėl skrydžio laiko apribojimų nėra tipinis teisėkuros pasiūlymas Tai yra e, reglamentas susijęs su sauga. Jį e, patvirtino atitinkamas e, reglamentavimo komitetas, kuris daro valstybių narių atstovai. Tai atsitiko šių metų Liepos 12 dieną. Ir patvirtinas šis pasiūlymas yra dauguma. Europos aviacijos saugumo agentūra įgaliota plėtoti saugumo taisyklės aviacijos srityje. Mano asmeninė nuomonė yra tokia. Saugumo reikalavimų detalės neturėtų būti politinių diskusijų objektas. E, ta, tuo turėtų užsimti ekspertai turintys tam įgaliojimus. Kai derime su savo partneriais užsienyje, vyksta gana sudėtingos darybos aviacijos srityje su rytų, pietų valstybėmis. Ir mes visuomet labai akcentuojame vieną prašymą. būtent, kad politiniai įsikišimai būtų išbraukti, atmesti į, iš tų dėrybų. Mums reikia konstruktyviai priimti sprendimus. Ir aš dabar norėčiau kai ką patikslinti, kad e, būtų aiškiau dėl šio reglamento. Pirmiausiai, dėl penktosios konstatuojamosios dalies mūsų siūlomo reglamento valstybės narės gali taikyti savo operatoriams nuostatų nuostatas, kurios būtų labiau saugomio pobūdžio negu kad numatytos reglamente, kaip kad prašo valstybės narės ir e, kuris patvirtinamas pagal atinkamas procedūras ir užtikrinant e, atitinkamą saugumo lygį ar jį viršijant. Antras dalykas - ES taisyklės dėl e, būdėjimo yra išplėtotos taip, kad įgulos narys neskris, e, nebus darbe daugiau kaip 18 valandų, e, nemiegojęs. Komisija e, turi teisę reikalauti specifikacijų patvirtinimų, kad būtų užtikrinta, kad įgulos narys negalėtų skristi ir dirbti daugiau kaip 18 valandų nemiego. Antras, be miego. Antras dalykas - naktiniai skrydžiai. Komisija paprašė ESOS parengti specifikacijas E, kurių turės laikytis oro bendrovės. E, tai susijęs su nuovargio rizikos valdymu, e, darbo laiku, kuris trunka ilgiau negu 10 valandų naktį. Mes bendravome su suinteresuotomis šalimis, e, įskaitant e, lakūnus, įgulų narius ir mes ir toliau e, dirbsime su jais kartu, rengdami priemonės dėl skrydžių laiko ribojimo. Taip pat su Europos parlamentu dirbsime. Ir Europos parlamentas gali dabar nuspręsti vetuoti ar ne pasiūlytą reglamentą ir laikyti galiojančias nacionalinės taisyklės keletui metų. Skrydžio laikas nėra nereglamentuojama sritis. Komisija gerbs jūsų sprendimą. Labai ačiū. Dėkoju, o dabar norėčiau paprašyti pono Groš pasisakyti. Pirmininkė, pirmas komisarė, norėčiau užsakyti dvi mintis. Pirmiausia, norėčiau padėkoti tiems, kurie šitą sudėtingą techninį klausimą uh, pradėjo gvildenti ir suteikė mums aiškę informaciją ir leido susidaryti nuomonę apie šį teisėkuros aktą. Seidėl Katravi norėčiau ypač padėkoti, kuri pasistengė išaiškinti tuos klausimus, kurie kilo įvairiose frakcijose ir padėkoti už tai, kad į juos buvo pateikti konkretus atsakymai. Mes EPP visuomet teikiame pirmenybę saugai ir nenorėtume, kad kas nors mums priekauštauti, kad atseit atstovaujame pramonės ar kitų lobistų interesus. Mums rūpi įgulos ir e, keleiviai. Daugiau niekas. Komisija po atliktų tyrimų, beje ir po mūsų tyrimų, pateikė e, atnaujintą, pažangesnį pasiūlymą negu tas, kuris buvo pateiktas pradžioje. Kaip ten bebūtų, mes pasiekėme pažangos ir tas, kas teigia, kad mes grįžtame atgal, yra neteisus. Tai svarbiausias argumentas, dėl ko mes remiame šitą teisėkuros akto pasiūlymą. Be to, komisija patikslino, informaciją ir nurodė, kad kai kuriuose valstybėse galima šią sferą reglamentuoti dar griežčiau. Mums tai yra labai svarbus aspektas, tai svarbi priemonė, į kurią reikia atsižvelgti galvojant apie siūlomas procedūras. Todėl ketvirtas klausimas mums taip pat yra labai svarbus. Aš tikiuosi, kad ir ateityje vyks objektivus dialogas, o ne toks dialogas, kai tiesiog nepasakoma visa tiesa. Dėkoju. Kvadrakį. Trim minutėms. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos vicepirmininkė, gerbiami kolegos. Aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu atsižvelgti į tai, jog tema yra labai sudėtinga, kad diskusijų metu uh, buvo išsakyta labai emocingų minčių. Pirmiausia, reikėtų pažvelgti faktams į akis, o tik po to daryti išvadas. Norėčiau pakalbėti ir apie procedūras, kurios buvo kritikuojamos. Tačiau jau neseniai buvo pasakyta, kad Europos parlamentas prieš keletą metų prieėmė kartu su kitomis institucijoms teisėkūros aktus ir juose nurodė, kad toliau bus sprendžiamos techninės problemos. Praėjo treji metai darbo ir dabar komisija perėmė iniciatyvą ir susitikusi su suinteresuotomis šalimis priėmė sprendimą, kurį, kuriam pritarė valstybių narių ekspertai. Dabar mes nagrinėjame šį klausimą ir turime galimybę pasakyti taip arba ne. Mes galime balsuoti prieš arba pritarti šiam pasiūlymui. Per praėjusias savaitės mes išklausėme įvairiausių minčių šią temą, kai kuriuos kritiškus vertinimus aš taip pat puikiai suprantu ir galiu jiems pritarti. Mes galime pasinaudoti veto teise, tačiau jeigu objektyviai palygintume tai, ką turime dabar ir tai, ką siūlo nacionalinės saugos taisyklės, tai turėtume pripažinti, kad 95 procentais atvejų tos nuostatos yra geresnės arba bent jau lygiavertės. Bet to negalima ES siūlomų teisės normų lyginti su nacionalinėmis teisės normomis. Reikia atsižvelgti į taikomą praktiką, o praktikoje iš tikrųjų yra laikomasi griežtesnių reikalavimų negu yra minimalūs. Dažnai yra pasirašomos kolektyvinės sutartys ir todėl yra susitarima dėl palankesnio darbo režimo. Aš manyčiau, kad egzistuojančios sistemos ir socialiniai įstatymai, įstatymai dėl darbuotojų E, apsaugos turėtų būti išsaugoti. Svarbu, kad mes sukurtume saugesnę darbo aplinką. Be to peržiūros nuostata yra labai svarbus aspektas. Jeigu 18 valandų yra ta maksimali riba, tai mes galime būti tuo patenkinti. Be to yra atsižvelgiama ir į skrydžius naktį, atsižvelgiama į tai, kad įgulos nariai gali būti pavargę ir taip toliau. Taigi mes turime ir toliau dalyvauti diskusijose su suinteresuotomis šalimis ir aš norėčiau padėkoti pasakydamas, kad reikėtų pritarti komisijos pasiūlymui, ypač atsižvelgius į naujausius komisijos pranešimus. Dėkoju dabar ponė Maisner. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė Kalas. Man nebuvo lengva. Iš pat pradžių, kai išgirdau, apie ką bus diskutuojama, labai skeptiškai vertinau šią diskusiją, taip pat nelabai buvau tikrai, ar tai, kas buvo priimta 80 metais, buvo teisinga. Būtent, kad komisija kartu su Europos aviacijos saugos agentūra turės priimti nuostatus dėl saugos. Transporto komitete aš taip pat dalyvau diskusijoje, taip pat kalbėjausi su pilotų profsąjungos atstovais ir manau, kad šitas kompromisinis pasiūlymas yra remtinas. Žinoma, jis galėjo būti geresnis, tačiau būtų galima kai ką pagerinti, žinoma. Mes kalbėjome apie tai diskusijų metu, kad maksimalus skrydžių laikas turėtų būti ne 10, ne 2,10 valandų. Dabar siūloma 11 valandų. Junktinėse Amerikos valstijose yra 9 valandos numatytos. Jeigu lygintume su JAV, tai ten e, poilsio laikas po tarpkontinentinių skrydžių yra daug trumpesnis, todėl mūsų manimų tas 11 valandų terminas yra priimtinas, kadangi mūsų pilotai turi daugiau laiko polisio. Kaip ten bebūtų, dabartinė situacija iš esmės pagerės, pagerės lyginant su kitomis valstybėmis ir taip pat situacija pagerės ir ES mastu. Jeigu viena kur nors valstybė norėtų uh, pasiūlyti dar geresnės sąlygas arba atskiros skrydžių bendrovės pasiūlytų pagerinti įgulos darbo sąlygas, tai kliūčių nekiltų. Labai svarbu, kad mes pasistumėjome šiuo kompromisiniu pasiūlymu į priekį ir be to oro vežėjų bendro, bendrovės taip pat yra įsitraukusios į šią diskusiją ir jeigu, pavyzdžiui, kai kurios valstybės nuspręs pasiūlyti geresnės sąlygas, negu mes pasiūlėme, tai yra sveikintas dalykas. Taigi aš siūlyčiau pritarti šiam pasiūlymui visų pirma dėl to, jeigu rytoj būtų pritarta rezoliucijai, tai reikštų, kad viskas nueitų niekais, visas įdėtas darbas dinktų, geriau būtų pasiūlyti pritarti komisijos pasiūlymui. Herr Präsident, liebe Kollegen! 2009 metais Buffalo nukrito lėktuvas, 50 žmonių žuvo, kadangi lėktuvas nukrito ant gyvenvietės. Vien dėl, tai vyko dėl to, kad pilotas užmygo. Todėl teisingai yra siūloma skristi nelgiau kaip 9 valandas, bet koks ilgesnis laikas yra per ilgas. Kiekvienas pilotas paklaustas, ar jam teko skrydžio metu užskry... užmygti, patvirtino, kad taip yra atsitikę. Jungtinėje karalystėje taip pat yra atsitikę taip, kad du pilotai užmygo skrydžio metu, tačiau ačiū Dievui nelaimės nevyko. ES mastu būtina nustatyti maksimalę skrydžio trukmę atsižvelgiant į techninius e, rodiklius. Buvo atliktos įvairiausios studijos tyrimai. Kelet, vieną iš jų atliko ir ESA. Todėl norėčiau paklausti, kodėl, ponė Kalas, jūs siūlote ir toliau 11 valandų. Kod, Jeigu mes vadovausimės mokslininkų rekomendacijomis, tai reikštų, kad reikėtų į įgulą įtraukti papildomą pilotą, o tai reikštų, kad euro 50 pabranktų kiekvienas lėktuvo bilietas. Sauga įgulai, sauga keleiviams yra svarbiausi dalykai, apie kuriuos mes kalbame. Tris metus mes diskutavome, o dabar jūs pateikėte parlamentui visiškai sušvelnintą, sumenkintą pasiūlymą. Kas atsitiks, jeigu 2000, 2009 metai Europoje pasikartos? Kodėl mes negalime vadovautis tą patirtimį, su, su kuria, kurią sukūrė kurią taiko JAV pilotai. Kolegos, kurie rytoj vartinių balsavimų balsuos už komisijos pasiūlymą, turėtų pagalvoti, jie turėtų balsuoti už mūsų rezoliuciją, už įgulos ir keleivių saugą. Mr. Kramer, will you accept blue card from Madam I? Ar galėtumėte atsakyti į ponios Maisner klausimą pagal mėlynąją kortelę? Gerbiamas kolega Kramer. Žinoma, transporto sauga yra labai svarbus dalykas, ypač transporto komitete mes kalbame apie tai. Tačiau ar jūs nemanote, kad oro erdvės sauga yra pakankamai aukšto lygio? Tačiau vis dėlto pilotai užmiega. Kažin, kodėl taip atsitinka. Galbūt pilotai galėtų tiesiog būti tiek ryštingi ir teisingi ir pasakyti, kad šiandien aš nelabai galiu skristi. Pilotas negali to padaryti, kadangi jisai bijo, kad bus atleistas. Šita rezoliucija sako, kad pasiūlymas yra geresnis, tačiau įgyvendinimo nuostatų mes net nematėme ir gali atsitikti taip, kad bus pasiūlyta galų gale 12,5 valandos mes neturime jokios informacijos, o turime balsuoti. Taip būti negali. Žinoma, reikia Europos masto teisinio rekala, e, reguliavimo. Jūs tam čia ir esate, kad kiekviena valstybė nekurtų savo teisės nuostatų. Next speaker is Madame Foster for three minutes. Dabar žodis teikiamas poniai Foster, trys minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. E, savo frakcijos vardu turiu pasakyti, kad esu labai nusi, e, nusiminusi, matydama, kad ši rezoliucija svarstama plenarinėme posėdyje. Dar labiau nusiminusi dėl tam tikros misinformacijos apie šį reikalą. Aš turiu informacijos, ponia Kramerį, jeigu jums jos daugiau reikėtų. Aš e, šiame sektorija prieš tapdama parlamentarė dirbau daugiau kaip 20 metų ir visą laiką buvau atsakinga už skrydžio laiko ribojimus ir netgi dėrėjausi tais klausimais. Ir aš manau, kad mano patirtis čia yra naudinga. Užtikrinu, kad e, iš visų žmonių aš pati paskutinė į saugos reikalavimą žiūrėčiau pro pirštus. Tai labai svarbu, lygiai taip pat kaip ir sustiprinti oro uostų saugumą po. This have been involved in. Po rugsėjo 11-osios įvykių. Man atrodo, kad atsižvelgiant į plačius tyrimus ir e, technologijų bei mokslo plėtrą, turime suprasti, kad e, skrydžio laiko ribojimo taisyklės turėtų būti matomas kaip bendras paketas, o ne kaip atskiras izoliuotas reikalavimas. Tas priemonių paketas e, numato daug sveikintinų nuostatų, kurios turėtų pagerinti saugumą šiame reglamente. Siūloma taikytis griežtesnės taisyklės negu kad dabar veikiančios atskirose valstybėse narėse, tokiuose kaip Prancūzija ar Vokietija. E, šiuo dokumentu numatoma bendra reglamentavimo metodiką. Neketinama kištis į tokius dalykus kaip e, dėrėjimasis dėl kolektyvinių sutarčių. Pabaigai pasakysiu, kad Junktinės karalystės aviacijos saugos agentūra ir kitų valstybių narių aviacijos saugos institucijos remia dabartinių nuostatų peržiūrą, bet pasisako už tai, kad reikėtų atmesti šią rezoliuciją. Pane pirmininkė, aš esu iš e, šalies, kuri įsikūrusi saloje ir kuri remiasi geru transportu, ypatingai aviacija. Turiu užtikrinti, kad tie, kurie naudojasi aviacijos paslaugomis, turi tai daryti, būdami tikri dėl sunkumų. Ir aš manau, kad jie tai turėtų e, atlikti, laikydamėsi reglamento nuostatų. Vils. ES komisijos pasiūlymas dėl pilotų ir įgulos polisio laiko trukmės yra neatsakingi ir nepagrysti. Iš tikrųjų tik laiko klausimas, kada pervargę pilotai vėl sukels e, avariją. Ir kas penkta avarija iš tikrųjų ir įvyksta dėl to, kad pilotai yra išvargę arba neišsimiegoję. Naktį pilotai ir toliau skraido nuo 8 iki 11 iki valandų arba iki 11,5 valandų trukmės skrydžiuose. Jeigu pilotas iki 22 valandų gyveno būdėjimo režime, galima įsivaizduoti, kaip jis gali e, saugiai nutupdyti lėktuvą. Juk apie tai mes ir kalbame. Kalbame apie tai, kad įgulos personalas būtų taupamas, žinoma, siekiama kuo geresnių ekonominių rodiklių. Komisijos pasiūlymai prieštarauja penkių nepriklausomų ekspertų tyrimų išvadoms. Komisija atkėlė, atkėlė svarbiausias saugumo nuostatas į taip vadinamas poįstatyminius aktus. Todėl aš siūlau atmesti komisijos pasiūlymą, priimti rezoliuciją ir laukti geresnio komisijos pasiūlymo. For... Dėkui dabar ponas Kun dviems minutėms. Danke, Ačiū, pirmininkė, prezidentė Kalas. Žinoma, tai labai emocionali tema, kadangi skrydžių sauga yra viena iš svarbiausių keleivių teisių, kurios apskritai egzistuoja. Anuo metu komisija kalbu kartu su taryba įsteigė darbo grupę, į kurią įtraukė Europos aviacijos saugos agentūros atstovus, taip pat nacionalinių valstybių skrydžių saugos ekspertus ir šioje darbo grupėje buvo įvertintos tos 50 ekspertizių padarytos išvados ir tiesiog pasiūlė tą e, trukmės laiką riboti nuo 8 valandų iki 11 valandų 30 minučių ir buvo siekiama užtikrinti, kad viso skrydžio metu pilotai būtų budrus. Ir, žinoma, ten buvo kalbama ne tik apie kontinentinius skrydžius, bet ir apie vietos skrydžius. Taigi buvo įtraukta daug papildomų naujų dalykų ir į juos reikėtų atsižvelgti. Jeigu dar iškyla kokiu nors abejonių dėl to, kad reikia reglamentuoti tą skrydžio laiką, kuris kol kas yra nuo 10 valandų iki 11 valandų 30 minučių, komisaras Kalas sako, kad būtų galima skaičiuoti tą trukmę, skaičiuojant savaitės darbo laiką iki, iki šiol kalbėjusi kolegė siūlė nepritarti komisijos siūlymui, o pritarti rezoliucijai. Mes manome, kad reikia ES mastu harmonizuoti visas saugos nuostatas, kad mūsų keleiviai galėtų jaustis vienodai saugiai. Ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą? Ponas Krameris nori jūsų paklausti ist Ihnen bekannt, dass der europäische. EASA jums yra žinoma, be to Teisingumo teismas prieimė sprendimą teikdamas, kad EASA yra pati geriausia lobistų grupė oro transporto sistemoje. Ji gauna 30 milijardų e, e, eurų subsidijas, nemoka jokių mokesčių. Todėl čia EASA apskritai patenka į labai palankę padėtį. Kolega Kamer, aš puikiai suvokiu jūsų politinius argumentus, kuriuos vis kartojate kiekviename renginyje, minėdamas e, e, kūro mokestį ir taip toliau. EASA iš tikrųjų nesiekia jokių ekonominių tikslų, jokių verslo tikslų, tą reikia konstatuoti be išlikų. Kitaip tą patį jūs galite pasakyti ir apie Lufthansa, apie kitą agentūrą Vokietijoje arba Junktinėse karalystėje. Jūs galite teikti, kad visiems rūpi tik tai pelnas ir daugiau nieko. Norėčiau Aš nematau pono Fleckenstein. E, salėje suteiksiu žodį tada ponui Benjon. Uh, uh, Dėkui, pirmininkė. Iš tikrųjų, ne pati lengviausia tema, norint ją įsigilinti ir čia turime elgtis atsargiai, priimdami sprendimą. E, pasakojama, kad pilotai nuolat užminga. Ir niekam nesinorėtų, kad e, būdėjimo metu e, pilotas užmigtų, ypatingai parlamentarai, kurie dažnai skraido. Aviacijos saugumas yra labai svarbus dalykas ir dabar, kai valstybėse narėse yra skirtingos taisyklės, tai reiškia, kad tai nėra saugu nei keleiviams, nei pilotams, nei įgulos nariams. Ir e, tokių spragų e, užlopimas kai kalbama apie poilsį ir darbo laiką, yra labai svarbus. Ar norime, kad pilotai, kurie skrenda per keturias e, laiko zonas, e, ne, e, ne, nesilaikytų papildomų reikalavimų dėl poilsio laiko? Mes negalime analizuoti atskirų reikalavimų, nežiūrėdami į bendrąjį paketą Mes turime remtis mokslo rezultatais ir ekspertų žiniomis. Tai yra be jokios abejonės ir numatyta trijų metų terminas, kada tos taisyklės turėtų būti peržiūrėtos. Bet šiandien mums tokių taisyklių jau reikia užtikrinant aviacijos saugumą Europoje. Dėkui. Dabar norėčiau steigti žodį poniai Lichtenberger. Dvi minutės. Gerbiamas ponės ir ponai, gerbiamas komisarė. Jūs paminėjote keturis dalykus, kurie remiasi būsimų reguliavimų. Tuo metu, kai vyko diskusijas, mes apie juos nežinojome. Ar mes dabar turime jumis pasitikėti be išlygų? Manau, to jūs tikėtis negalite. Žinoma, reikia kai ką patikslinti, Mes negalime įsivaizduoti, kaip tie keturi dalykai bus įgyveninti praktikoje. Mes negalime pasitikėti jūsų žodžiais, kurie galbūt teikiant pasiūlymą pasikeis. Kol jūs nieko konkretaus nepasiūlysite, mes negalėsime apie tai diskutuoti. Todėl nenuostabu, kad aptarančių klausimą kyla labai daug emocijų. Man kyla trys klausimai. Pirma, kodėl sunkvežimų vairuotojams yra taikomos griežtesnės nuostatos, nenumatant jokių spragų, kodėl yra atsižvelgiama tik tai į tuos tyrimus, kurie yra palankus oro bendrovėms ir kodėl oro bendrovės taip džiaugiasi jūsų pasiūlymu, lygiai taip kaip pasiūlymu dėl keleivių teisių. Nuovargio poveikis yra tyriamas mokslininkų. Nuovargis atsiranda dėl darbo pamainomis, dėl darbo ilgą laiką, dėl darbo mm, naktį. Ir dėl to išvargimo kyla įvairiausios neigiamos pasiekmes. Jeigu mes ignoruosime komisarę, tai pasuksime labai pavojingų kelių mes galime ir privalome įrodyti, kad veikiame piliečių labui, o ne grupių labai, kurios mus spaudžia ir labai labai intensyviai dirba šiame parlamente. Uh, Lichtenberger, accept... Pone Lichtenberger, ponas Laisvidas nori pateikti Jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Sutinkate atsakyti? Taip, prašom. Thank you very much, Mr. President. F Pone Lichtenberger, aš norėčiau pasinaudoti progą ir jūs pasveikinti. Nes žaliųjų rezoliucijos paskatinti mes pajudėjome į priekį. Tuomet mes pritarėme jūsų rezoliucijai ir manome, kad viskas labai gerai pavyko. O dabar norint toliau judėti į priekį, ką jūs turėtumėt pasiūlyti. Ir jeigu jūs ką nors pasiūlytumėte, tuomet mes galbūt pritartumėte. Reikia grįžti prie šio klausimo. Jeigu mokslininkų, į mokslininkų rezultatus būtų atsižvelgta iš esmės, tai aš būčiau patenkinta šiuo pasiūlymu. Tačiau tol, kol uh, skrydžio trukmės ir poilsio laikas yra tik tai ištrauktas iš konteksto, tol mes negalime pritarti, tol kol nuostatos yra laisvanoriškos ir kol valstybėms narėms yra numatyta teisė sugriežtinti nuostatas, aš pritarti negalėsiu. Jeigu bus pateikti aiškus pasiūlymai, tai problemų nekiltų. Aš noriu juos matyti raštu, vien tų bendrų frazių patikinimų plenarnėje sesijoje man nepakanka. Dėkoju toliau. Kalbės ponas Enan. Vienai minutė. Dėkoju, pirmininkė. E, oro e, transporto sektorius pirmiausia yra susijęs su saugumu, taikomi labai griežti reikalavimai. Dėl to šis transporto rūšis yra saugiausia pasaulyje. Mes turime padėkoti labai profesionaliems vyrams ir moteriams, kurie užtikrina tą saugumą. Ir komisijos pasiūlymas dabar e, kels pavojų keleiviams ir įguloms. Ir e, atlikti tyrimai rodo, kad dažnai uh, užmiega pilotai ir gali sudaryti tokia, vienas trečdalis uh, pilotų yra prisipažinę, kad buvo užmygę ir kas atsitiktų, jeigu užmygtų antras pilotas. Mes taip griežtai turime e, riboti uh, tarnybos laiką, būdėjimo laiką ir mes taip pat uh, turime uh, labai griežtai parodyti savo poziciją ir turime užtikrinti, kad nebūtų dirbama ilgiau kaip 11 valandų. Dėkoju. Dvi minutės dabar ponui Koch. Pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pilotams ir įguloms už sudėtingą nuolatinį darbą ir dėl, būtent dėl jų galima pasidžiaugti, kad mūsų oro transporto sistema yra saugiausia. ES komisija gavo mūsų įgaliojimą kartu su EASA pasiūlyti e, teisėkuros aktą dėl įgulos ir pilotų skrydžio ir darbo laiko trukmės. Buvo įvertinta 50 tyrimų Šitas pasiūlymas nėra toksai optimalus, tačiau jisai nepablogina dabartinės situacijos. Jeigu mes stabdysime šitą pasiūlymą, tuomet niekas nepasikeis, išliks status quo, o šitie standartai, kurių tikimasi, bus atitėti ateičiai. Todėl aš siūlau, kad būtų pagerinti štai kokie dalykai. Pirma, reikėtų nustatyti minimalius standartus, kurie valstybėse narėse galėtų būti e, griežtinami, bet to reikėtų palikti galioti jau sudarytas kolektyvinės sutartis. 13 valandų skrydžio dienos metu Ta trukmė galėtų būti mažinama iki 9 valandų. Nakties skrydžių trukmė turėtų būti sumažinta nuo 11 valandų 45 minučių iki 11 valandų 30 minučių. Taip pat reikėtų vadovautis principu, kad kuo ilgesnis skrydžio laikas, tuo ilgesnis turėtų būti ir polisio laikas. Be to, nuo 48 valandų iki 36 valandų reikėtų sumažinti darbo trukmę per savaitę ir taip pat reikėtų reglamentuoti mėnesio darbo laiko trukmę. Dėkuoju, ponė Koch. Ar atsakytumėte į klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą, jį noriu užduoti ponas Kramer. Jungtinėse Amerikos valstijose naktį galima skristi 9 valandas, ne ilgiau. Jungtinės Amerikos valstijos nėra pavyzdingiausias mm, mūsų e, vardiklis, į kurie turėtume orientuotis. O jūs dabar siūlote 11 valandų 30 minučių ir tai jūs vadinate pažanga. Taip negali būti. Jūs klausykitės manęs atidžiau. Aš kalbėjau apie skrydžius naktį. Taip pat kalbėjau apie polsio laiką prieš skrydį, kaip ten bebūtų mūsų komisijos siūlymo variantai kartais geresni už amerikietiškus. Leichtfried. Ačiū pirmininkė. Kvaila situacija, į kurią mes patekome. Pasakykime aiškiai, kvaila dėl to, kad mes atrodo nesugebėjome pateikti sprendimo, kuris būtų tenkinantis visas suinteresuotas šalis. Mes diskutavome su profsąjungos e, pramonės atstovais, pilotais Ir galiausiai komisijos pasiūlymas vis dėlto visiems atrodė nepakankamai geras. Šios diskusijos metu buvo minėti kriterijai, dėl kurių komisijos pasiūlymas nėra tenkinantis visų šalių. Mes kalbame, kad komisija turėtų pagerinti savo pasiūlymą, tačiau kaip tai padaryti, nuomonės išsiskiria komisija tiesiog atsisakė griežtai, ką nors keisti iš esmės. Ir dėl tos priežasties transporto komitetas apsisprendė atmesti komisijos pasiūlymą. O dabar staiga atsiranda komisijos pasiūlymai. Komisija sako, kad rytoj mes gausime elektroninio pašto žinutę, kurioje bus parašyta, ką komisija žada keisti. Mes negalime per tris valandas rytoj iki balsavimo apsispręsti dėl to, kodėl nematė, ko dar nematėme. Be to, mes kalbame labai sudėtingą, svarbę temą. Kalbame apie skrydžių saugą. Todėl rytoj nevertėtų balsuoti, tiesiog reikėtų palaukti komisijos pasiūlymų ir jeigu jame nieko naujo nebus, tada galėsime apsispręsti tiesiog jam nepritarti. Labai ačiū toliau, pasisakys ponė Duran. Dėkuoju pirmininkė. Aš nežinau, ar formuojant politinę nuomonę kažką pražiopsuojau, tačiau plojimai iš tribūnų, nežinau, ar jie yra priimtini. Tiesiog paaiškinkite man, iš kur čia visą tai atsirado, būtent šiandien. Okay, let's continue. Tęskime darbą. Dėkuoju, ponas pirmininkė, sakė ponė Durant. Mes turėsime tarti savo žodį dėl pateikto prasiūlymo. Ir mes nebeturime jokios galimės nei pataisyti, nei sustiprinti, e, nieko padaryti paskutinės minutės pasiūlymų. Ir mes dabar turime suprasti, ar tas pasiūlymas tikrai pagerins Europos ir nacionalinės taisyklės, kurios dabar e, galioja, kurios yra netobulos ir neišbaigtos. E, E, šis klausimas, e, tos diskusijos dabar yra netgi neteisingos. Mes turime kelti tokius klausimus. Ar tikrai esame įsitikinę, kad po 11, 11 valandos e, naktinio skrydžio ir poros valandų polsio galės pilotas toliau dirbti ir atlikti sudėtingus manevrus? Ir Ar reikėtų e, leisti žmonėms dirbti 20-22 valandas, kai pilotas įlipa į lėktuvą, ar po 16 valandų iš viso bendro skrydžio jie galės normaliai toliau dirbti? Mums ekspertai sako priešingai. Pirmininkė, tai yra keleivių ir įgulos saugumo klausimas, taip pat ant žeminio personalo ir šiaip žmonių, kurie gali nukentėti nuo uh, aviacinės nelaimės. Pilotai kartais gali uh, susidurti su oro problemomis Mes e, negalime nieko kito padaryti, kaip tik tai atmesti šį pasiūlymą ir komisija tikriausiai turėtų grįžti ir pasižiūrėti naujausias rekomendacijas, kurias pateikė mokslininkai. Tai tokie yra jūsų užduotis. Dėkuoju. Labai maloniai prašau visų svečių esančių tribūnoje, neploti, netrukdykite diskusijoms. Pagal mūsų taisyklės e, svečiams ploti negalima. Dabar noriu paklausti ponios Duran, ar jis sutinka atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės e, sistemą, procedūrą, jį nori pateikti ponia Maisner. Ačiū pirmininkė. Kolegė Duran. Aš savo pasisakymę sakiau, kad pasiūlymas nėra optimaliausias, būtų galima jį gerinti, tačiau jeigu mes rytoj pritartume rezoliucijai ir atmestume pasiūlymą, tai ar jūs manote, kad po to viskas bus vyks taip sklandžiai, kaip jūs pageidaujate ir kita vertus, ar jūs iš tikrųjų pageidaujate, kad rytoj atmetus šitą pasiūlymą išliktų galioti blogesnės nuostatos, kurios yra taikomas šiuo metu. Pone Maisner, mes neturime teisės su klysti. Aš manau, kad komisija šiandieną pateikė mums paskutinės minutės pasiūlymą ir mes dabar turime atmesti tą pasiūlymą ir reikalauti, kad komisija grįžtų pas mus su labiau pagristų pasiūlymų. Mes būtent to nieko daugiau nereikalaujama mes e, reikalaujame, kad komisija grįžtų su rimtų pasiūlymų, e, kuriame bus atsižvelgta į mokslininkų išvadas ir tada galėsime žengti į priekį, bus suderinti principai visiems, nebus taip kaip dabar, kad valstybės narės kiekvieną daro savaip. Mums reikia europinių, europinių principų spręsti šį klausimą. Dėkuoju. Dėkui. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ne, prieš tai dar ponas Ferreira. E, mes e, turime atlikti savo priežiūros vaidmenį. Komisija siekia pakeisti skrydžių laiko reglamentavimą, pasiūlymas dengiasi tam tikrą retoriką, kuri bando paslėpti tai, ką komisija nori pakirsti. Komisija turi labai aiškiai atsiskleisti ir pasakyti, kam ji tarnauja. Tiesą sakant, didžiosios oro bendrovės e, nesiekia didesnio transporto saugumo, bet užsipuola prieš ten dirbančiųjų teisės. Negana, kad komisija prisideda prie tam tikrų orų bendrovių privatizavimo, kaip kad atsitiko Portugalijoje su TAP bendrovė. Komisija visą laiką pasako prieš darbuotojų teisės. Ponas Ferreira, ar atsakytumėte ponui Anan, jis nori paklausti pagal mėlynos kortelės procedūros. Pone Ferreira, ar galėtumėte man pasakyti, ką jūs manote apie parlamentą, kuris prims sprendimą neatsižvelgdamas į visas aplinkybės ir uh, atsižvelgiant į tai, kad tie, kurie gauna atlyginimus šiame sektoriuje, ploja klausydami mūsų diskusijų. E- Kaip panas Enon ir pats pasakė, mes jau įpratome, kad komisija gina specifinius interesus. Beje, ir šio parlamento dauguma tokius interesus gina. Uh, Taip turime darbuotojų, darbuotojų asociacijų atstovų, kurie sėdi šiandien tribūnose. Jiems tai yra pasiūlymas, kuriam turime pasipriešinti. Toks yra šio parlamento uždavinys, mano frakcija taip ir daro. Mes ir toliau stengsimės ginti darbuotojus visose ES valstybėse. Pradedame spontaninių pasisakymų procedūrą ir pirmasis kalbės ponas Taran. Vieną minutę. Dėkui, aš pasinaudosiu tokią kalbą, kurią supras tik tai komisaras Kalas ir aš pats. Turiu pasakyti, kad yra pilotai, yra oro bendrovės ir e, priklausomai nuo to, kas teikia atsakymus, jie yra skirtingi. Komisija mm, mano, kad bendrovės elgesi teisingai, tuo tarpu darbuotojai neteisingai. E, vairuotojų atveju mes numatėme daug trumpesnį darbo laiką. Tad ar komisija galvoja, kad e, orlaivėje yra daug patogiau dirbti negu kad sunkvežimyje? Kodėl jie nori reglamentuoti taip, kad pilotams tai yra neprimtina? Ir būtent todėl aš balsuosiu už rezoliuciją. Aš norėčiau sugrįžti namo saugiai e, lai, lėktuvu, kurį ves budrus ir blaivus vairuotojas. Tai yra pilotas. Mr. Paška. Ačiū toliau, ponas Paška. Ačiū, pirmininkė, ačiū komisarė. Prieš mėnesį SAN informavo apie Airbus 733 incidentą. Skrydžio metu buvo pastebėtas automatikos sutrikimas ir pilotai atrodo skrydžio metu buvo primigę. Jie pripažino, kad taip atsitiko ir aiškino tą incidentą nuovargiu. Šitas incidentas turėtų būti mūsų suprastas kaip pagalbos šauksmas. Mes turėtume iš tikrųjų mažinti skrydžių trukmę ir numatyti nedaugiau kaip 10 valandų, o geriausių atveju 8 valandas, kai yra derinami keli skrydžiai. Be to diskusijose reikėtų atsižvelgti ir į mokslininkų pateiktas išvadas ir taip pat ypatingą dėmesį skirti bendradarbiavimui su pilotais. Pone Foster. Dėkuoju, pone pirmininkė. Aš norėčiau pataisyti, ką tik šnekėjusi kolega, nes ta informacija, kurią jis ką tik pateikė, parlamentui nėra teisinga. E, Komet civilinės aviacijos institucijos ištyrė tą atsitikimą, faktai buvo netokie. Ir jis turbūt su manim e, sutiks, kad mes, žiūrėdami į e, aviacijos pramonė ES ir visame pasaulyje neturime pasiduoti spontaniškoms reakcijoms. Tai gali pasiūsti netinkamą signalą. Galime sutarti, kad nesutarėme, bet e, tokios pastabos, kurias daro kai kurie kolegos, yra visiškai netinkamos ir visiškai neprofesionalios. Jeigu e, jeigu jie vis tik nori užsimti tokią praktiką, tai neturėtų dalyvauti šioje diskusijoje. Dėkoju, o dabar noriu steigti žodį komisijos nariui Kalas. Atsiprašau, sako pirmininkas, aš pamiršau, ponas Paška dabar dar nori atsakyti. Norėčiau pasakyti, kad nelabai supratau, ką jūs sakėte. Tai, ką aš sakiau prieš tai, buvo citata iš e, prieinamo žiniasklaidos šaltinio. Ir ten. Ir atrodo, kad aviacijos saugos agentūra patvirtino tą e, informaciją. Aš norėčiau priminti asmenį laišką, kurį gavau iš jūsų. Jūs įvertinote pagrindinio komiteto, transporto komiteto nuomonę, pasakydamas, kad jinai yra klaidinati. Iš kur jūs imamės, imatės drąsos tiesiog dezinformuoti šitą komitetą. Norėčiau pateikti ir kitą klausimą. Ką jūs gaunate? Kiek jūs gaunate už tą lobistinę veiklą? Jeigu taip yra keičiami parlamento sprendimai, tai iškyla klausimas, ar jums iš tikrųjų rūpi e, įgulos ir keleivių saugumas. Dėkoju. Paskutinis pasakys ponas Simpsonas. Pirmininkė, e, pasisakau per spontaniškų pasakymų procedūrą, nes būkštauju e, matydamas tam tikrą retoriką. E, kai abejojama ne tik tai EASA, bet taip pat ir nacionalinių saugumo agentūrų kompetencija. Aš girdžiu kalbą apie riziką, kuri keliama keleiviams, nesaugumą ir taip toliau. Tuo tarpu faktas yra visiškai aiškus. Visos nacionalinės saugos agentūros, Vokietijos, Belgijos, Ispanų, pasisakė už šį reglamentą. Ir e, turiu pasakyti, kad e, keliama nerima tam tikra misdezinformacija, kuri čia dabar yra skleidžiama. Ir e, atsakydamas e, kolegai iš Slovakijos, aš turėčiau pasakyti visų pirma, niekad netikėkite tuo, ką skaitote Britų spaudoje. Tai yra pirmas principas. Antra, reikia prisiminti, kad tai, kas ten buvo parašyta, buvo netikslu ir paskui e, aviacijos saugos agentūra tai ištyrė ir tai pareiškė. Aš turiu pasakyti, kad mane daug metų lobiuoja Europos oro bendrovės, bet šiuo klausimu turiu pasakyti, Daugiau lobizmo susilaukiau iš profsąjungų, ypatingai iš pilotų pusės, negu kad iš oro bendrovių. Galite tai suprasti kaip norite, bet faktas tas, lobizmas buvo intensyvus, stiprus, tai yra jų teisė, bet nebradėkime kalbėti apie oro bendrovių lobizmą. Faktas tas, kad šiuo atveju lobizmas buvo jaučiamas iš abiejų ginčio šalių pusės. Dabar jau iš tikrųjų suteikiau žodį paskutiniam kalbėtojui, kai kurie nori pasakyti tris kartus. To neleisiu, suteiksiu žodį komisijos nariui. Ponios ir ponai, laukiame jūsų sprendimo rytoj. Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Aš nemėgstu asmeninių e, įžeidinėjimų politinėse diskusijose kaip ką tik buvo pasakyta dėl lobistų ir panašiai. Profsąjungos taip pat užsiminėjo lobizmu, bandė e, ieškoti prieimo prie manęs paskutiniu metu. Per paskutinį laikotarpį mes įgyvendame taip vadinamą skaidrumo iniciatyvą ir e, turime interesų atstovų registrą. Mes turime 5700 E, įregistruotų subjektų. Taigi įsivaizduokite, kaip e, organizuojama visa lobizmo veikla. Girdėjau įvairiausių išsisa... Galiu pasakyti jums įvairiausių dalykų apie lobizmą, jums reikia paaiškinti. Dėl šio klausimo mano nuomonė yra tokia. Toks dokumentas nesusijęs su politiniais sprendimais neturėtų būti. Aš negaliu nuspręsti, kas 10, 45, 10, 10, 15, 10, 30, koks laikas. Ir tai yra uh, įrašyta reglamente kaip į uh, tarnybinio skrydžio laikas. Tai yra ekspertų dalykas. Jeigu jūs atmesite šį pasiūlymą, tai aš galėsiu gražinti jį esai. E, jos reputacija yra labai gera saugumo sityje, daug kartų pripažinta. O dėl tų miegančių pilotų, daug čia kas kalbėjo apie tai, aš labai patenkintas e, tuo, ką pasakė ponia Foster. Mes irgi patikriname šį atvejį, taip tikrai nebuvo. E, jiems pilotams leidžiama miegoti, taip įrašyta reglamente tolimuose skrydžiuose visuomet įjungtas yra autopilotas. Ir nereikia e, įsivaizduoti, kad yra kitaip. Yra laikotarpiai, kai turi būti budrus ir kada gali miegoti. Taigi nereikia čia kurti kažkokių paslapčių, nereikia mistifikuoti tų dalykų. kai pilotas miega, nėra taip, kad lėktuvas nėra kontroliuojamas. Tos e, technologijos yra išplėtotos ir toliau plėtojamas yra techniniai pakeitimai, kurie užtikrina, kad e, nekils pavojus e, saugumui. E, Aš taip pat turiu pasakyti, kad Europa yra e, saugiausia skraidimo e, do, zona pasaulyje. E, tai buvo pasakyta 12 metais. Taigi tiek. Manau, kad šis pasiūlymas yra pažangus, lyginant su dabartinė situacija, tačiau, kaip sakiau, gerbsiu jūsų sprendimą ir jeigu atmestė, tai jis grįž pas ekspertus. Dabar transporto ir turizmo komiteto vartu El Kadravui. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Uh, ik wil ont... Dėkoju, pirmininkė, ir aš noriu padėkoti kolegoms už diskusiją be jokių išimčių. Aš manau, mes e, visi suprantame, kad tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Ponas Kramerį, e, jūs sudarote tokį įspūdį, kad tie, kurie balsuos prieš tai, ką jūs siūlote, balsuos prieš saugumą. E, pritardami jūsų pasiūlymui, mes tiesiog išlaikytume status quo ir kitus du ar tris metus taip ir išliktų. Ar kalbama apie nakties skrydžius, ar maksimalų skrydžių laiką, kuris dabar yra 11 valandų 45 minutės, tuo tarpu, kai pasiūlyme siūloma 11 valandų, yra dar kitų dalykų pasiūlyme. Ten sakoma, mm, kad e, per metus e, Pilotui bus leidžiama skraidyti ne 13 tūkstančių, bet tik tai ne, ne, tik tai, ne 1300, bet tik tai 1000 valandų yra ir kitų patobulinimų, tad baigdamas noriu pasakyti, kad reikia dar vieną nesusipratimą išaiškinti. E, nereikia bandyti lygintis su nacionaliniu reglamentavimu, reikia atsižvelgti į praktiką kuri egzistuoja, yra socialiniai, pramoniniai susitarimai. Turime suprasti, kad e, daugelis žmonių negali pasinaudoti e, tokia darbo susitarimų apsauga. Aš turiu galvoje e, pigiųjų oro bendrovių pilotus ir įgulų narius. E, jiems šiuo pasiūlymu tokia apsauga atsirastų. E, be jokios abejonės, plenarime posėdėje toks sprendimas bus priimtas ir mes jį gerbsime. Dėl darbo tvarkos, ponas Kramis norėtų norėčiau žinoti, kodėl El Kadrol kalba transporto komiteto vardu, o reiškia savo asmeninę nuomonę. Tuo labiau, kad transporto komitetas mūsų pasiūlymą prieimė balsų daugumą. To, uh, inform... Norėčiau Jūs informuoti, kad uh, toks buvo transporto ir turizmo komiteto vidinis sutarimas, jam pritarė taip pat ir ponas Simpsonas. Ponas ir ponai, po